Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį. mūsų darbo tvarkėje yra numatyti keli nedideli pakeitimai rytojaus dieną. Šiandien išsirinksime dar vieną komiteto vicepirmininką. Ir rytoj vyriausiai įgaliotinė, kuri, kuri lankėsi šiame komitete vasario 11 dieną paskutinį kartą, vėl nerado jėgų rytoj atvykti. Taigi leiskite man taip pat nerasti jėgų daugiau jos kviesti pas mus į posėdžius, nes liko du mėnesiai, taigi jos kaip nors ištversime su jie nesusitikę. Pasiūliau kadangi Italijos užsienio reikalų ministrai rytoj pristatys Italijos pirmininkavimo eigą, tai ji pasiliks mūsų posėdį ilgiau ir pristatys mums neformal, neformaliojo vadovų susitikimo rezultatus. Taigi rytoj 9 valandą mes sustiksime ir kalbėsime su Federika Morgantini pavardę, jos laikui bėgant e, sugebėsiu ištarti geriau. O po to su, su jie mes kalbėsimės iki pusės 11 arba 11 valandos, o po to vėliau diskutuosime su ES ambasadoriu Irake, pane Ibaškova, ir svarstysime padėtį Ukrainoje su ESBO vyriausioju stebėtoju mano Abarkano ir Peteriu Balasu, kuris yra Europos komisijos paramos grupės vadovas ir po to 12 valandą balsuosime dėl biudžeto, jeigu neprištaraujate tokiems darbo tvarkės pakeitimams, tai galėtume ją patvirtinti, ar kas nors prieštarauja šiems darbotvarkės pakeitimams, niekas tuomet darbotvarkę patvirtiname. Norėčiau Jums dar pranešti, kad per vasaros atostogas nesėdėjome rankų sudėję. Komiteto pirmininkas e, keliavo nuo Kievo iki Ramalos bei Jeruzalės, pristatydamas Europos parlamento rezoliucijas, kurios buvo patvirtintos Liepos mėnesį. Rūpiučio viduryje surengėme telefoninę konferenciją kartu su teisės <clears throat> sėdė dėvė ir inta komitetų pirmininkais, svarstėme atitinkamus komitetuose svarstysiamus klausimus ir praėjusi ketvirtadienį taip pat ar e, rengėmės tiek vadovų tarybos, tiek gimnišių sustikimai. Taigi svarsime padėti tiek Sirijoje, tiek e, Palestinoje ir Ukrainoje. Po to dalyvavome komiteto e, iš plėstinės valdybos posėdėje e, ir apsvarstėme tinkamus klausimus plačiau, taip kaip siūlė parlamento pirmininkas. Diskusijas, kurias pradėjome, tęsime šiandien ir rytoj atitinkamai, nes padėtis yra pakankamai dramatiška arba pasakysiu taip, kad per savo aktyvų politinį gyvenimą, kuris trunka pakankamai ilgai, dar nesu patekęs į tokią dramatišką padėtį. Tai, kas pastarosmis dienomis vyksta Ukrainoje, reikia aiškiai pasakyti, kad Europoje vėl vyksta karas, kitos valstybės kariuomenė yra įsiveržusi Ir tai tikrai nėra taip, kad e, atitinkamos karinės pajėgos su, su savo tankais e, atostogų metu nuklydo, išklydo iš kelio ir pateko į kitos valstybės teritoriją. Tai yra reguliarios kariuomenės daliniai ir turime jų veiksmus svarstyti, taip pat turėsime svarstyti ir e, su sankcijomis su, susijusius klausimus, informaciją, kurią gauname iš atskirų sostinių. Iš tiesų, E, mus skaudina. Europoje praktiškai galima kalbėti apie naują geležinę uždangą, kuri nusileidžia, klausimas tik tai, kur ji nusileis. Ir ketvirtadienį galbūt vyks e, svarbiausias NATO viršūnių sustikimas per pastarosius 20 metų. Aš manau, kad e, būtinybė užtikrinti taiką ir Europos tautų laisvę turi būti e, labai rimtai svarstomas ir čia negalima kalbėti, kokia šalis nukentės labiausiai nuo pritaikytų sankcijų Rusijai. Putinas šias diskusijas stebi labai įdėmiai ir dabar vykstančios diskusijos jam aiškiai duoda ženklą veikti toliau. Mes e, taip elgiamės po jo veiksmų Kryme, kur reagavome pakankamai nusaikiai, jis dabar žengia žingsnį toliau ir aš tikrai nežinau, kada jisai ruošiasi ir kur jis ruošiasi sustoti. Todėl manau, kad e, Europos parlamentas turi aiškiai parodyti, kad e, mūsų <clears throat> ankstesnis, e, ankstesnis mintys, ankstesni įsivaizdavimai dabar aiškiai pasikeitė. Aš pats savo turiu pasakyti, kad mano svajonė apie amžiną, amžiną taiką Europoje neišsipildė. Ir aš taip pat turiu savo pasakyti, kad aš nepakankamai įvertinau padėtį aiškiai. Ir e, ta padėtis iš tiesų yra kitokia, nei aš įsivaizdavau Ir apskritai kartais taip įvyksta, kad e, nebūtinai viskas atsitinka taip, kaip įsivaizduojama, arba taip, kaip laukiame. Taigi to turime nepamiršti, tą turime aiškiai suvokti. Ir ačiū Jums e, už tai, kad išklausėte mano mintis, ačiū taip pat, kad patvirtinote praėjusių posėdžių protokolus ir dabar Pereikime prie antrojo komiteto vicepirmininko rinkimų. GUNGL frakcija mums pranešė, kad panas Javieras Kūzo turėtų šiame komitete pakeisti Mariną Abjol. Siūlome Javier Kūzo Hamūrį Jisai gimė Farolyje, Galicijoje, Ispanijoje. Jisai anksčiau dirbo audiovizualinėje srityje, taip pat užsėmė prekybą knygomis, e, aktyviai veikė kovoje su rasizmu, prieš fašizmą ir taip pat e, domisi karo nusikaltimų prevencija. Jisai e, žmogaus teisų, geopolitikos, gynybos rytise aktyviai veikia, yra neseniai paskelbęs dokumentinį e, filmą apie politinius pokyčius Lotynų Amerikoje. Vilimai e, ir atsistatydinius ponas Huso pakeitė jį užsienio reikalų komitete Huso, Huso yra e, saugumo ir gynybos pakomitečio narys taip pat, e, taip pat priklauso delegacijai ryšiams su Iraku ir e, taip pat delegacija yra e, ryšiams su NATO parlamentinė asamblėje ir aš prašau pritarti jo kandidatūrai nuo mūsų frakcijos e, Guangel. Ačiū, mėla kolega. Daugiau kandidatūrų neturiu. Prašote žodžio, prašau. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofoną. Mano kolega ponas Bešer vietoj ponios Gugulį e, balsuos. Uh, took note of that. Uh, Mr. Tanok. Pone Tanokai. Ir biure pokyčiai, aš nežinau, ar jie buvo išplatinti, bent jau aš tai nemačiau, aš norėčiau žinoti, kas įvyko per vasaros atostogas. Das war so mitgeteilt worden. Mes gavome atitinkamą informaciją, jeigu teisingai suprantu, jau per pastarąją plenarinę sesiją GUE frakcija patikė tinkamą informacija, kiek man yra žinoma ir todėl procedūra yra įprastinė, kadangi nėra prašoma balsuoti slaptai, tai prašau kolega, kolegos kandidatūrą patvirtinti plojimais. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kuso, ich bitte hier bleiben. Labai ačiū, ponė Kūzo, prašau žimti savo vietą mūsų prezidiume. Ach so. Nein, nein, Augenblick nicht. Äh, sorry. Uh, because... Ne, kol kas dar neikite, kadangi kėdžių dabar trūksta, taigi po klausimų galėsite prie mūsų prisijungti. Būsimi ambasadoriai sunerimo, kad iš jų kurio nors atimsite kėdę. Penktasis darbo tvarkės klausimas dabar. Ambasadorius iš Vaiskutės. kuris iki šiol atstovavo ES interesams Japonijoje ir dabar buvo paskirtas ES delegacijos Kinijoje ir Mongolijoje vadovu. Manau, kad nereikia kalbėti apie šių pareigų svarbą, turint omenyje užsienio ir prekybos politikos aspektus. Pana Švaisbutas jau buvo su mumis susitikęs tuomet, kai turime tvirtinti jo kandidatūrą vadovauti S delegacijai Japonijoje. Tuo metu jis įrodė, kad yra pakankamai kvalifikuotas, dabar pažiūrėsime, ar jo kvalifikacija nepablogėjo per tą laiką. Taigi,